ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, mėly kolegos, ponios ir ponai. Laikau garbę, kad buvau paskirta komisijos nare atsakinga už regionų plėtros politiką ir esu čia šiandien, kad e, užsitikinčiau jūsų paramą. Žinau, kad e, regionų komiteto yra vaidmuo yra svarbus, e, priiminėjant e, naujus teisės aktus ir noriu padėkoti Jums visiems už bendrą darbą. Mes, mums pavyko reformuoti sanglaudos politiką patvirtinus reformų paketą. Žinau, kad komitete yra ir naujų narių, kurie turi daug praktinio darbo patirties ir nebejoju, kad jie neš. Ne papildomą indėlį į komiteto darbą ir į mūsų bendrą darbą. Norėčiau e, pagirti komisijos narį Han, kuris aktyviai bendradarbiavo su šiuo komitetu regionų politikos srityje. Regionų politika yra tikroji e, Europos solidarumo išraiška, Europos socialinio modelio atspindys, integracijos iliustracija. Ir krizės laikotarpiu regionų politika tampa svarbia Europos biudžeto priemonė e, remiančia tikrąją ekonomiką. Turime nusiųsti konkretų signalą, kad integracijos nauda turi būti padalinta lygiai pietums ir šiauriai, nes norime užtikrinti konkurencingą ekonomiką visų piliečių labui. Būtent todėl regionų politika yra tokia svarbi. Ji gali prisidėti prie pono Junkerio investicijų darbo vietų kūrimo paketo gyvendinimo, taip pat e, pritraukti e, investicijų iš, prietaus, iš privataus sektoriaus, užtikrinti e, vietos, vietos partnerystės. Regionų politika bus svarbi įgyventinant komisijos prioritetus inovacijų, mažų ir vidutinių įmonių, e, bendros skaitmeninės vidaus rinkos, energetikos sąjungos, transeuropinių tinklų ir socialinės įtraukties tikslus. Ši politika turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į konkrečias vietos, regionų aplinkybės ir skiriamuosius bruožus, taip pat į e, atokiausių regionų situaciją bei didžiųjų miestų padėtį. Ši politika geba įtraukti vietos e, ir nacionalinius veikėjus. Europoje yra 270 regionų. Šiai politikai e, reikia konkrečių biudžeto mechanizmų. Nekalbame apie labdarą e, iš turtingųjų padalinimas skurdesniems. Reikia investuoti e, ten, kad užtikrintumėme tinkamą ekonomikos veikimą ir sustiprintumėme visą Europos ekonomiką. Ir ši politika yra labai naudinga priemonė. Norėčiau pakalbėti apie savo politinius prioritetus, kurių sieksiu, jei būsiu patvirtinta komisijos nare. Uh, Svarbiausias mano prioritetas - maksimaliai e, išnaudoti šios politikos ryties indėlį į darbo vietų ir augimo programos e, įgyvendinimą. Manau, kad ši politika turi tapti Europos valdysenos svarbių ramščių. Ši politika gali padėti pasiekti konkrečių rezultatų ir padėti bendryjai išbristi iš krizės. Turime E, patvirtinti aukštos kokybės veiklos programas kitiems e, septyniems metams. E, partnerystės susitarimuose įtvirtinti tikslai, jeigu jie bus įgyvendinti, užtikrins kitokią gyvenimo kokybę visiems europiečiams, taip pat ir tiems, kurių gyvenimo situacija yra nepalanki, kurie ieško darbo vietų. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mano nuomonė e, tų programų kokybė neturėtų nukentėti. Ir siekdama atremti tuos iššūkius, sieksiu, kad nauji elementai įtraukti į reglamentavimo e, sistemą regionų politikos srityje būtų gyvendinti. Taip pat, kad būtų laikomasi naujų e, susietumo sąlygų ir kriterijų Taip pat būtų paisoma e, ekonominės valdysenos taisyklių ir būtų e, tikslinis dėmesys teritorijoms. Kai išteklių trūksta, e, viskas yra paprasta. E, geresnės programų, daugiau programų turi būti orientuota į augimą ir darbo vietų kūrimą. Siek suglaudaus bendradarbiavimo su kolegomis, kurie atsakingi už, politikos, už atskiras politikos rytis, sieksiu užtikrinti bendrą sinergiją gyvendinant veiksmus visoje bendrijoje. Norėčiau paprašyti ir jūsų paramos. Uh, Ehm, perdodant štai tokią žinę valstybėms narėms. 2014-2020 finansavimo, programų finansavimo laikotarpis nebegali e, būti e, toks kaip anksčiau. Mes turime kitaip panaudoti ES biudžeto lėšas. Esu įsitikinusi, kad visi e, turime tas pačias teisės ir mums tenka tos pačios pareigos. Ir sanglaudos politikos naudos gavėjai e, privalo tinkamai išnaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Tai didžiulė atsiverianti galimybė užtikrinti plėtrą, patvirtinti mūsų įsipareigojimą Euro, Europos projektui, užtikrinant konkrečius rezultatus. Kaip jau sakiau, mes drauge esame daug stipresni nei dirbdami po vieną. Ir Džiaugiuosi galimybę pristatyti čia regionų plėtros komitete e, ataskaitą apie dabar besibaigiančių dėrybų eigą, kuri, kuri bus pristatyta kitais metais. Instituciniai gebėjimai ir geras valdymas yra bet kokio, pro, yra bet kokio projekto sėkmės laidas. Ir tai netgi svarbiau nei skiriamos lėšos ir iš ankstinė mūsų e, politikos planų e, sėkmės sąlyga. Tai ypač aktualu mažiau išsivyščiusiose valstybėse narėse ir aš sieksiu paspartinti dabartinių programų įgyvendinimą, užtikrinti papildomą paramą institucinių gebėjimų stiprinimui ir taip pat sustiprinti šias programas per kitą finansavimo laikotarpį. Veiksmingos ekonominės strategijos reikalauja socialinių partnerysčių vizijos bei konkrečių tikslų. Mums reikia kokybiškų partnerysčių, kad jos galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. E, finansavimo, programų finansavimo laikotarpiu. Taip pat norėčiau paminėti regionų, miestų ir nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimą. Pasinaudosiu, išnaudosiu visas miestų tinklų atveriamas galimybės, taip pat sieksiu pasikeiti pažangiosios praktikos mainus. Manau, kad ne iki galo išnaudojame, e, galim, išnaudojame galimybę supaprastinti politikos uh, E, įgyvendinimo e, taisyklės, nes e, siūlomomis galimybėmis nepasinaudojama dėl to, kad politika kartais atrodo pernelik biurokratiška galimiems naudos gavėjams. Rengiuosi dirbti su valstybėmis narėmis, kad užtikrinčiau, jog tos visos galimybės būtų išnaudotos. Ketvirta. Sanglaudos politika sudaro maždaug vieną trešdalį ES biudžeto. Todėl uh, skirsiu dėmesį visoms priemonėms, kad užtikrinčiau, jog lėšos būtų tinkamai administruojamos laikantis finansinio reglamento ir e, protingo finansų valdymo taisyklių. Visiškai netoleruosiu sukčiavimo. Tuo pat metu norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skirta e, kokybiškam politikos projektų įgyvendinimui ir būtų pasiekta konkrečių rezultatų. E, Esu pasirengusi dirbti su komitetu, svarstant, kaip pasiekti geresnių rezultatų ir kaip geriau pristatyti mūsų pasiekimus piliečiams. Nes manau, kad visi matome, jog ne, ne visada mokame e, pristatyti mūsų pasiekimus. Ir tai bus aktualu ir laikotarpį po 2020. -ųjų norėčiau pradėti diskusiją šiuo klausimu ir, ir e, rengiuosi parlamentą įtraukti į visus debatus nuo pat e, pirmųjų etapų, kaip konstatavo ponas Junkeris. Daugiametės finansavimo programos peržiūra turėtų būti išnaudojama tam, kad ES biudžetas būtų orientuotas darbo vietų kūrimui ir konkurencingumo bei augimo skatinimui. Ir kalbėdama apie tai noriu Jūs patikinti, kad e, esu pasirengusi siekti atviro, konstruktyvaus dialogo visais klausimais, kurie bus e, priskirti mano atsakomybės ryčiai. Man atrodo, kad Europos komisijos ir parlamento santykiai turėtų būti grindžiami skaidrumu, abipusių pasitikėjimu, pagarba bei bendrų siekių dirbti piliečių labui. Būtent todėl rengiuosi dirbti draugę su jumis, kad sėkmingai įgyvendintumėme Europos tikslus. Ačiū. Dabar esu pasirengusi mūsų pasikeitimui nuomonėmis, mums siekiant užtikrinti, kad mūsų e, politikos projektai būtų sėkmingai gyvendinti. Ačiū.